to all of you. Welcome. Labas rytas visiems. Pradedame užsienio reikalų komiteto šio ryto posėdį. Šešios minutės po devintos ir aš manyčiau turėtume pradėti. Nors e, kai kuriems iš kolegų gal ir per ankstyvas e, rytas. Pirmasis e, darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas, jeigu nebus prieštaraujančių Siūlau darbo tvarkę tvirtinti. Antrasis punktas. E, galime patvirtinti penktosios vasario posėdžio protokolą. Jeigu nebūtų pastabų iš jūsų pusės, laikysime, kad e, jas patvirtinome, kad šį protokolą patvirtinome. E, trečiasis darbo tvarkės punktas. Aš du dalykus norėčiau pasakyti. Pirmiausia, norėčiau visiems priminti, kad e, iš e, mandagumo mūsų kviestiems e, prelegentams, kurie pas mus atvyks pasisakyti, norintiems išeiti iš salės, siūlyčiau išeidinėti ne per centrinės duris, bet per šoninės duris. Na ir dar vienas dalykas, e, norėčiau frakcijų koordinatoriams iš karto pasiūsti ir elektroninį paštą. Jeigu paminate, FETO posėdį sausio 21 aš e, kalbėjau apie likusių komiteto vicepirmininkų vakuojančias vietas, jau e, septyni mėnesiai kai e, mūsų komitetas pradėjo dirbti ir e, septyni mėnesiai turime tik vieną vicepirmininką ir tai reiškia pernelyg e, didelį darbo krūvį vieninteliam mūsų vicepirmininkam. Paprastai mes turime keturis vicepirmininkus ir todėl 16 kovo mūsų komiteto posėdžio darbo tvarkėje numatau galimybę išrinkti likusius vicepirmininkus. E, toliau tą sprendimą atidėsime, sprendimą turėsime priimti kovo 16. Ir viskas. Taigi prašyčiau informuoti frakcijų koordinatorius, o aš informuosiu pirmininką, parlamento pirmininką apie mūsų sprendimą. Na, o dabar kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Sveikinu David Beasley, kuris yra uh, Junktinių tautų pasaulio maisto programos vykdomasis direktorius. Taip pat noriu pasisveikinti su ponė Elzyra Ferreira. Ne, jos nėra, bet Davidas Bisliai atvyko. Sveikinu jį, malonu jūs matyti. ES ir pasaulio maisto programa jau seniai bendradarbiauja humanitarinės paramos operacijose. E, toks bendradarbiavimas ne tik leidžia mums e, sustiprinti mūsų pačių pajėgumus e, tokią pagalbą teikiant e, ir užtikrinti veiksmingą jos teikimą, taip pat leidžia mums gauti vertingos informacijos apie humanitarnę situaciją vietose. E, pasikeitimas nuomonėmis yra labai savalaikis e, ir dabar aš norėčiau paprašyti e, jūsų pakalbėti apie padėtį krizių regionuose, tame tarpe ir Venezueloje. Ačiū. Norėčiau jūs pirmą padaryti prezentaciją, o paskui atsakyti jūsų klausimus. Mes vykdome didžiausio masto maisto maisto, e, aprūpinimo maisto operacijas. Praėjusiais metais mūsų biudžetas sudarė 4 milijardus JAV dolerių. E, ir kaip prieš pradėdamas dirbti su jungtinėmis tautomis, aš labai skeptiškai vertinau šios organizacijos darbą, tačiau dabar, kai dirbu su jie, sakyčiau, kad tai viena našiausiai dirbančių organizacijų šioje planetoje. Ir E, iškelti konkretus tikslai, kurie vertinami konkrečiais kriterijais ir e, tai yra galimybė jų siekti visose šalise, kuriuose dirbame. Deja, e, pasaulio, pasaulyje krizių skaičius nepaprastai sparčiai auga. 2019 buvo tikrai prasti metai ir atvirai pasakius, 2020 bus dar blogesni įvertinkime, kokių, kokias krizės matome pasaulyje. Prieš keletą metų mūsų biudžetas sudarė 4,5 milijardo dolerių, dabar tas biudžetas yra 8 milijardai jav dolerių. Ir taip yra todėl, kad mes strategiškai turime galimybę geriausiai panaudoti e, ES, Junktinės karalystės, Vokietijos, Junktinių valstijų mokesčių mokėtojų pinigus, nes žmonės supranta, kad saugumas ir apsirūpinimo maisto produktais saugumas yra labai glaudžiai susiję. Praėjusiais metais Junktinių tautų saugumo taryba priėmė rezoliuciją, kuriame aiškiai išdėstyta realybė. Be maisto produktų saugumo nėra kitokio saugumo. Gerai žinia yra tai, kad per pastaruosius 200 metų, nežiūrinti tai, kad e, žmo, gyventojų skaičius planetoje išaugo nuo daugiau negu 1 milijardo iki 7 milijardų gyventojų. Skurdas sumažėjo. Prieš 200 metų tas skurdas, ta, tas skurdas lietė 95 procentus pasaulio gyventojų. Tačiau mums pavyko tą įveikti. E, sukurta didžiulė gerovė, tai didžiulė sėkmė. Tačiau mažiau nei 10 procentų pasaulio gyventojų, kurie gyvena visiškame skurde, prieš e, porą metų jų buvo 770 milijonų žmonių. Šiandien jų yra 820 milijonų. Taigi pirmą kartą per šį laikotarpį e, to, to, šios grupės žmonių skaičius išaugo. Apie 80 milijonų žmonių gyvena mm, iš, patidami visišką badą ant e, mirties lenkščio. Ir mes kiekvieną dieną siekiame aprūpinti maistu 85 milijonus žmonių. Jeigu. Taigi, mes matome, kaip e, keičiasi e, situacija pasaulyje. ISIS, Al-Qaeda, Al-Shabaab, pabėgėliai. Mes apripime visą situaciją, mes dirbame e, ten, kur žmonės labiausiai kenčia nuo krizių, kur e, gamtos reiškiniai dar paaština situaciją draugę su netinkamai dirbančiamis vyriausybėmis. Kodėl pirmą kartą per ilgą laiką išaugo uh, skurstančių žmonių kiekis? Visų pirma, dėl žmogaus sukurtų konfliktų. Iranas, Jemenas, e, Pietričių Nigerija. E, kitas svarbus veiksnys tai e, ekstremalūs gamtos kli, e, ir klimato reiškiniai. E, sausros arba staigus potviniai. E, konservatoriškai nusiteikę e, kolegos Junktinėse valstijose prieš porą savaičių pareiškė, kad e, pa, įvertinus e, vidutinę daugiametę temperatūrą konkrečioje šalyje, e, ji nepasikeitė, tačiau padaugėjo, padaugėjo sausrų ir potvinių. Ir tuomet įmis suvokti, kodėl milijonai žmonių pasaulyje, ypač Sehelio regione, nuolatos patiria e, radikalių e, gamtos reiškinių katastrofinį poveikį. Ir susijęjus visą tai su e, radikalių grupuočių veik, veikla, e, ISIS susi, nori susivienyti su Boko Haram Sahelio regione ir tai tikrai destabilizuoja padėtį ten. Jeigu prieš porą metų būtume paklausė manęs, kokių yra gerų žinių. Aš būčiau pasakęs, kad Sudanas niekada netaps e, e švyturiu pozityvę valstybę Afrikoje, bet dabar Sudanas yra magiška vieta šiuo metu, šiuo istorijos momentu. Esu optimistiškai nusiteikęs, bet taip pat ir sunerimęs dėl to, kad e, kad Sudane formuojasi vyriausybė, kuri nori rinktis tinkamą kelią. Aš kalbėjausi su tos vyriausybės atstovais ir kalbėjau apie tai, ką reikėtų daryti su Sudano pietų mm, maištininkais. Reiktų, e, kad, prem, kad šalies premjeras ir maištininkų lyderis susitartų. Tačiau e, man kelia susirūpinimą tai, kad tarptautinė bendruomenė nesikiša pakankamai veiksmingai, strategiškai ir ryštingai, kad pakeistų situaciją. Jeigu tai padarytume, tai padarytume greitai, yra galimybė e, užkardyti e, kelią situacijai, kuri būtų daug blogesnė nei, nei visai neseniai. Ir tuomet įsivaizduokite, kas nutiks Somalis, Etijopija. Tai labai trapio, trapių vyriausybių regionas Burkina Fasas, kur situacija labai nestabilė, Malis, Niger, Nigeris, situacija tik e, tampa negatyvesnė. Toliau Sahelio regionas. Per pastarosius keletą mėnesių tūkstančiai žmonių nužudyti, pusė jų civiliai. Tūkstančiai mokyklų užsidarinėjo, ligoninės užsidaro, dėl radikalių grupuočių veiklos. Skaičiau e, pranešimus apie tai, kad e, yra gandų apie tai, kad Junktinės valstijos rengėsi patraukti savo paėgas iš Sahelio regiono. Aš iš karto paskambinau savo draugams užsienio reikalų komitete, e, žvalgybos komitete, biudžeto komitete ir pasakiau jiems, jeigu jūs taip pasielgsite, tai e, atneš katastrofinių pasiekmių. Aš vertinu ne karinius aspektus, bet maisto saugumą. Ir jeigu e, nebus e, būtent šito saugumo, padėtis Sahelio regione taps nekontroliuojama. E, toliau, JAF ir daugia šališkumas. Norėčiau pakomentuoti tai iš abiejų Pensilvanijos avenių pusių. Kai pradėjau dirbti E, maisto programoje e, mums skiriamas biudžetas Junktinėse valstijose buvo 1,9 milijardai JAV dolerių 2016-2017 metais. Šiandien mūsų biudžetas, kurį skiria JAV, yra 3,4 milijardai JAV dolerių. Sakau tai, nes e, žinios, kurių sulaukia iš prezidento Trumpo, respublikonų ir demokratų lyderių senate ir kongrese, yra štai kokia. Jei, pasakyk europiečiams, jeigu jie nieko nedarys, mes suprantame, kokia yra padėtis vidurio rytuose, Sahelėje, Afrikoje bendrai. Aš jiems sakiau, kad Vokietija, Junktinė karalystė bei kitos Europos šalis dalyvauja šioje programoje. Ačiū Jums už tai. Praėjusiais metais ES skiria 600 milijonų dolerių ir 2019 1,7 milijardai dolerių iš tartautinės bendrijos buvo mm, skirta. Tai yra gera žinia. Bet e, dėja turiu Jums taip pat pasakyti, kad, to ne, kad tų pinigų nepakaks. ES, e, jos valstybės narės Junktinės valstijos ir kiti tarptautiniai veikėjai reik, turės imtis beprecedentinių nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos priemonių. Lėšos, kurių prireiks, kad stabilizuotume Afrikos žemyną, kai kurias e, jo šalis yra tikrai iki šiol nesuvokto masto. Ir jeigu to nepadarysime, grėsia katastrofinės pasiekmes. Taip pat noriu pabrėžti, kad Sirijos konflikto priežasčių neišsprendėme. Pateiksiu pavyzdį, kad išmaitytume sirą e, reikia 15 centų per dieną. Tai dvigubai daugiau negu nei normaliomis sąlygomis, nes kalba eina apie karo sąlygas. Įsivaizduokime, jis yra, kuris gyvena Damaske. Jeigu esi Briuselėje ir Berline, E, humanitarnės pagalbos e, rinkinys dienai yra nuo 15 iki 200, iki 100 dolerių per, esu, eurų per dieną. Apž, įvertinę e, pabėgėlių pasitraukus iš savo gyvenamų vietų žmonių padėtį. Žinome, kad žmonės persikelia 2-3 kartus prieš leisdamiesi į ilgą kelionę. Nigeris, Burkina Fasas. E, iš tų šalių žmonės nesileis imigraciją, jeigu mes išspręsime pamatinės e, tam sprendžiančias priežastis. Galėčiau dar daug kalbėti. Bet tai, ką jūs stebite, e, dikuminis kerys, e, COVID virusas, Idlibas Sirijoje ir daugybė kitų vietų, kur padėtis yra labai juoda. Aš sakyčiau, kad mes maisto produktus išnaudojame kaip taikos, kaip ginklą, kaip ginklą už taiką. Tuo kovojame su ekstremizmu, e, migracija dėl būtinybės. Ir būtent todėl jūsų pagal, pagalba yra tokia svarbi. Aš galėčiau daug dar kalbėti ir papasakoti detalės apie kiekvienos tų valstybių krizę, apie Jemeną, Siriją, Venezuelą, Šiaurės Koreją, kitas valstybės Užduokite klausimų, jeigu tokių turite. Žinau, kad mūsų susitikimo laikas šį rytą ribotas, bet pirmininkė, nežinau, kaip kreiptis jūs ar. Taigi, ponia pirmininkė, norėčiau pa pakviesti jūs į Romą, į mūsų mm, būstinę, kur e, galėčiau patikti informacijos apie tai, kaip, kokie yra e, kontrabandos ginklais, narkotikais, žmonėmis keliai ir kokia yra realybė. Svarbiausia tai, su kuo praktiškai susiduria te, ten esantis, tokiose situacijose esantis žmonės. Istoriniu požiūriu mes e, tiesiog siūlome prekes, tačiau dabar viskas pasi, pasikeitė, pasaulis yra kitoks. 6, 7, 8 dešimtmetyje humanitarinė pagalba ir vystomoji pagalba buvo atskirtos. Tačiau dabar pasaulio vyriausybės raginame uh, E, atsisakyti tokio e, segmentuoto požiūrio, nes šiandienos problemos yra kitokios nei prieš 30 ar 40 metų. Ir mums reikia daugiau lankstumo e, paskirstant humanitarinę paramą ir siekiant mums iškeltų tikslų. Pavyzdžiui, Sahelio regione humanitarinę paramą skiriame naudos gavėjams. Ir visi jie nori ne tik pagalbos, jie nori būti laisvi ir nepriklausomi. E, ir mes vykdome programą, pagal kurią mes teikiame jiems paramą ir taip pat e, reikalaujame, kad žmonės imtųsi gaivinti žemę. Mes, mums pavyko e, atgaivinti praėjusiais metais pusę milijono akrų ter, teritoriją. Turime video medžiagos apie visą mūsų veiklą kalbėjausi su moterimi, kalba eina apie Afriką, kur moteris susiduria su tikrai didelė priespauda. Bet kai, kai kur mums pavyko pasiekti, kad moteris ir vyrai turėtų tas pačias galimybės tapti žemės savininkais. Ir tai darome per maisto mm, programą. Ir ta moteris pasakoja su pasididžiavimu, kad ji gali ne tik išmaitinti savo šeimą, bet ir parduoti produktus turguje. Taip pat e, vykdome vaikų mytybos programas. Ir kas nutinka, kai išsprendžiame šiuos būtiniausius poreikius? Migracija tampa nebeaktuali, e, Al-Qaida tampa nebesvarbi e, nepilnamečių neštumas kaip problema išnyksta. Daugybė kitų problemų išsisprendžia. Tai galima įvertinti ekonominiais kriterijais. E, daug pigiau yra imti spręsti pamatinių šių reiškinių priežasčių, nei to nedaryti. Ir tai turėtų rūpėti kiekvienai Europos šaliai. Ačiū už galimybę papasakoti apie visą tai jums, o dabar, pirmininkė, esu pasirengęs atsakyti klausimus, jeigu tokių turėtumėte. Thank you, David Beasley, for these introductory. Ačiū, Davidai Bisliui, už žanginį žodį. Kolegos, turime 30 minučių dabar pasikeisti nuomonėmis su mūsų e, svečiu, pasaulio maisto programos e, vykdomoju direktoriumi. Jūs kalbėjote apie Sudaną, pakankamai įdomių kampų. Mūsų komitetas siūs savo delegaciją, kuri balandžio pradžioje lankysi Sudane ir Etijopijoje. Taigi, Panašu, kad apsilankysime įdomioje šalyje ir buvo įdomu mm, girdėti jūsų optimistinį teigiamą vertinimą. Padėties Sudane, nes mes girdime ir e, priešingos e, informacijos. Dabar pons Kubilius, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu, pirmasis kalbės. Ačiū. Pirmas vykdomasis direktoriau, tikrai Pudingi yra jūsų darbai. Kelis paprastus klausimus noriu užduoti. Jūs kalbėjote, kad biudžetas padidėjo nuo 4,5 iki 8,5 milijardo. Koks jūsų nuomonė turėtų būti optimalus biudžetas dabar? Ar jūsų pagėdavimo? Antras klausimas susijęs su klimato kaita. Kokias būtų jūsų prognozijas, jeigu sutarime dėl to, kad klimato kaita tęsis ir temperatūros temperatūra oro kils, reiškia, kad ir problemos Afrikoje padidės e, jūsų vertinimu. Kaip e, padėtis atrodys po dešimties metų ir kiek lėšų, kokio biudžeto jums prireiks tam, kad galėtumėte stabilizuoti padėtį? Norite sakyti kiekvieną klausimą Iš karto prašau, pana premjerė, manau, kad atsakymas turėtų būti maždaug 12 milijardų dolerių. Tačiau e, tam e, tų lėšų reiktų daugiausiai humanitarniai pagalbai, e, <clears throat> tiksliau tai netiliontai pagalbai, humanitarniai pagalbai. pagalbai reikėtų e, kitas lėšas pasiekti, kalbant apie e, tą strateginę pagalbą, e, tai reikėtų ieškoti kiekvienai šaliai tam, tam tikrų ilgalaikių išeičių, o tą netidirotinę pagalbą teikti tik tai kokį nors gyvalinių nelaimę atveju. Kalbant apie klimato kaitą, na, ginčiamasi dėl to, kas yra uh, pagrindinės klimato kaitos priežastis, tačiau mes matome, kaip viskas keičiasi tikrovėje. Mes manome, kad po 20-30 metų 200 milijonų žmonių bus priverti palikti savo gyvenamasias vietas dėl klimato kaitos. Dabar 95 milijonai žmonių jaučia klimato kaitos dramatišką poveikį, 21 milijonas dėl klimato kaitos beveik piršta iš bado. Ir čia turime net tuos 150 milijonų, apie kuriuos bendras skaičius 150 milijonų, kurį minėjau anksčiau. Tarkime, e, e, Afganistane mes tradiciškai e, maisto žaliavas tokiuose vietose kaip Mazari Šarif atveždavome žmonėms, kad jie patys galėtų užsiauginti <clears throat> maistą arba jį pasigaminti. Tačiau dabar jungtinės tautos mums sako, kad vietoj to, kad mums um, maisto produktų žaliavas tiektumėte, duokite mums pinigų ir mes su vietos su ūkininkais susitarsime, kad jie mums užaugintų uh, maisto produktų atitinkamus kiekius už atitinkamą kainą. Tokiu būdu sutaupytume nemažai pinigų. <clears throat> ir E, tokiu būdu mes paskatintume ir ekonominę veiklą. E, viename iš Afganistano regionų, pavyzdžiui, Mozari Šarifė, e, tam, kad būtų galima atitinkamai paruošti dirba, dirbamą žemę, pasiruošti sausroms arba potvinių poveikį sušvelninti. Ir iš tiesų mes sutinkamus projektus įvykdėme tenai, dabar matome, kaip situacija ir kaip gyvenimas pasikeitė, tikrai galime tuo didžiuotis. Ir e, vietiniai žmonės taip pat džiaugiasi tuo, kad jų vaikai nenori išvykti iš namų, kad neprisijungia prie talibano pajėgų ar kitų e, sukilėlių kovojančių su vyriausybės kariuomenė, mato, kad veikia drekinimo sistemos, apsaugos nuo potvinių sistemos ir mums jau nebereikia tiekti tokio masto pagalbos kaip anksčiau. Ir čia yra pagrindinis skirtumas. Per pastarus 20 mečius mes nuo 6 e, iki 7 e, milijardų medžių pasodiname žemėje. Taip pat e, atkūrėme dirbamos žemės plotus, tūkstančius kilometrų kelių nutėsėme. Ir drekinimo kanalų tūkstančius mylių nutėsime vamzdynų ir, ir e, kai mes kitur ieškome kažkokių teorinių sprendimų, tai žmonės tose teritorijose, kurios kenčia nuo klimato kaitos, yra priversti mirti, jeigu mes nesijimame neatidėliotinų veiksmų. Taigi O ten, kur jų įmamasi, situacija dramatiškai keičiasi į gerąją pusę. Ir aš čia tik tai Lietkalnio viršūnę galiu paminėti, nes tų pavyzdžių yra žymiai daugiau, tačiau mums reikia daugiau lankstumos panaudojant lėšas tam, kad galėtume pasiūlyti ilgalaikių sprendimų, nes situacija tikrai nėra tokia paprasta kaip prieš 30 metų. Timoševič dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu kalbės. Ačiū. Mūsų parlamento delegacija э, lankėsi pas jūs э, spalio mėnesį, э, jūsų būstinė, jungtinių tautų, e, tiksliau pagrindinė būstinė ir generalinis sekretorius pavaduotojas mums suteikė taip pat atitinkamą informacija ir tai turbūt buvo bene įspūdingiausia informacija, kurią daugelis iš mūsų girdėjome. Turiu pasakyti, kad šiandien jūsų pristatyta informacija buvo ne tik įdomi ir svarbi, parodanti, e, kokią aukštą įvertimą nusipelno jungtinės tautos savo veiklą šioje srityje. Kaip suprantu, vietoj e, tradicinės paramos teikimo būdų teikiant maisto žaliavas, jūs nusprendžiate e, pasiūlyti e, spręsti bado problemas e, teikdami finansinę paramą. Kokie yra nustatyti kriterijai tai paramai gauti? Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad remiate ir Šiaurės Koreją, esu šiek tiek nustebęs dėl to, galėtumėte išsamiau papasakoti savo, apie savo paramą Šiaurės Korejai. Norėtumėte iš karto sakyti, prašau, kai atvykau prieš trejus metus, pradėjau dirbti šį darbą, e, labai atsargiai svaršiau pasiūlymus teikti finansinę paramą, nes jeigu tie pinigai patektų netinkamas rankas, tai galėtų būti taip pat netinkamai panaudojami, todėl reikėjo išsiaiškinti, kaip tuos pinigus naudoti, kam kas turėtų būti jų gavėjai, kai atvykau, tai kelis milijonus mes tik tai dolerių išleisdavome teikdami finansinę paramą, dabar tos pirmos mastas siekia 2,5 milijardo eurų, pavyzdžiui, Jemenė, kur hučiai neleidžia teikti paramos maistu ir maisto kainos kyla tiesiog kosminiais greičiais. Tačiau Jeigu mes patektumėte į, e, patektume ten, tenai tam tikras vietas ir, ir galėtume teikti finansinę paramą, ne paramą maistu, e, surinkdami tinkamus biometrinius duomenis, kurie leistų užtikrinti, kad ta e, parama finansinė jos pasiektų, tai galėtume pamaitinti 12,5 12,5 milijono žmonių. Jeigu teiktume paramą maistu, o jeigu e, finansinę paramą galėtume teikti toje pačioje teritorijoje, tai padėtume dar papildomai 17 milijonų žmonių. E, prieš penkerius metus mes teikėme paramą tik maistu, dabar iš 3,5 milijardų eurų, e, tai yra dolerių paramos <clears throat> mes apie 50-60 procentų išmokame mm, grinaisiais arba finansinė išraiška. Taigi, jeigu valstybės mums vietoj mm, paramos mm, maisto produktais galėtų pervesti finansinės lėšas, tai mes galėtume jas veiksmingiau panaudoti. Nes, pavyzdžiui, Sirijoje yra tokių vietovių, kur, kuriuose turgus neveikia ir jeigu nėra turgus, tai negalima ten to maisto ir parduoti, tai jau ten reikia teikti paramą maistu. Tačiau ten, kur egzistuoja tinkamas infrastruktūros, mes norėtume teikti finansinę paramą. E, skaitmeninės technologijos, biometriniai duomenys <clears throat> šiandien jau esame įtraukę į savo duomenų bankus daugiau, daugiau mažiau 50 milijonų <clears throat> e, asmenų gaunančių paramą. Duomenys e, ir e, turėdami tos biometrinius duomenys galime tikėtis, kad pati sistema veiks žymiai sklandžiau ir, ir parama pasieks tuos asmenys, kuriems jos labiausiai reikia. Iš tikrai nenoriu šigilintis į detalės, tai yra ekspertų darbas, tačiau šiuo metu vyksta labai rimtos diskusijos kiekvienoje šalyje, pavyzdžiui, Libane. Jeigu e, mes Libane maitiname milijoną žmonių, jeigu pasitrauktume iš Libano, tai galėtų reikšti katastrofinės ekonominės pasiekmes šaliai. Tačiau e, e, jeigu mes tiektume maistą, tai e, maisto produktų rinka galėtų žlugti ir e, kainų nusistovėjusi tvarka Libane, todėl mes teikiame finansinę paramą didžiąją dalimi. Pavyzdžiui, Libane mes dirbame su 500 e, mažų krautuvėlių, kuriuose apsiperka Sirijos pabėgėliai, turėdami tam tikras specialiasias korteles su savo biometriniais duomenimis. Galime nusipirkti toje krautuvėlėje tik tai ribotą skaičių produktų, tačiau tai yra parama e, Libano vietos smulkėsiams verslininkams ir tuo pačiu užtikrinama E, didesnė pasirinkimo laisvė pabėgėliams, nes jie gali gyventi viso vertiškesnį gyvenimą. Čia galėčiau tęsti. Ai, dar apie Šiaurės Koreją. Taigi, Šiaurės Koreja. Su Šiaurės Koreja e, deramės draugės su keletu donorų e, dėl e, maždaug pusės e, milijono žmonių, e, kuriems reikalinga pagalba. Vasarą ir rudens pradžioje Šiaurės Korejos situacija kėlė labai didelį susirūpinimą, dėrėjomės dėl galimybės patekti į šalį ir dėl neutralumo. Uh, E, mes taip pat norime užsitikrinti, kad e, naudos gavėjai iš tikrųjų ir gautų tą naudą, kad ji nenueitų, pavyzdžiui, kariškiams. Taigi, e, turėjom daug diskusijų, artėjame prie susitarimo ir tada Kinija paskelbė savo iniciatyvą dėl šimtų tūkstančių metrinių kubų kubų e, grūdų ir viskas baigėsi. Situacija pagerėjo po to, kai Kinija e, įvežė daug pagrindinių prekių, bet dabar e, situacija keičiasi. Mes žinome, kad ir koronos virusas padarė neigiamą poveikį, kalbant apie prekių tiekimą ir paslaugų tiekimą regione. E, antra vertus, e, Pietų Koreja patekė apie penkia, pasiūlė apie 50 tūkstančių metrinių tonų grūdų. E, Šiaurės Koreja atsisakė jas priimti, Rusija, Šveicarija, Švedija, kitos šalis taip pat teikia savo paramą E, kaip ten bebūtų, kalbant apie prekių tiekimą, e, paramos prasme į Koreją mes esame antroji vietoje po Kinijos. Dėkui iš Renijų grupės, neturiu prašymų pasakyti, pasisakyti žaliųjų frakciją. Ja, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Labai ačiū už suteiktą informaciją. Aš norėčiau daugiau pakalbėti apie Siriją, apie artimuosius rytus. Karas Sirijoje yra nepilietinis, tai yra karas per tarpininkus, 900 tūkstančių pabėgėlių, 60 procentų jaunimo ir vaikų yra tarp pabėgėlių. Jūs pats vertinate e, e, pasitraukimą iš e, Idlipo zonos Could the English trans- interpreter say something? Uh, no. Okay. No. No. Good. No. Iškilo problemų su naudojimu mikrofonu, reiks pakeisti mikrofoną. Now it's working. Now it's fine. Dabar viskas tvarkoja? Taigi pradėsiu nuo pradžių. Karas e, Sirijoje yra karas per tarpininkus, o ne plėtinis karas, kaip yra dažnai tokiu vadinamas. Čia kalbama apie 900 tūkstančių pabėgėlių, 60 procentų iš jų yra jaunuoliai ir vaikai, e, kuriais beveik niekas nesirūpina. Jūs e, pabėgėlių srautus iš Egipto, iš Idlipo pats įvertinote kaip vieną iš pačių pavojingiausių dabar vykstančių procesų. E, jūsų pagalba kas mėnesį pasiekia daugiau nei milijoną žmonių ir e, Sirijos e, šiaurės vakaruose dar 6 milijonai žmonių gauna pasaulio maisto programos paramą. Mano klausimas, kaip Jūs vertinate tokią situaciją, kad Turkija, nepaisant tarptautinės teisės nuostatų, pradėjo Sirijos teritorijoje statyti uh, gyvenvietės e, e, Sirijos teritorijoje pabėgėliams ir tokius veiksmus toleruoja netgi ir Vokietijos vyriausybė. Ar jūsų manimu tokiais veiksmais galima užkirsti kelią humanitarniai katastrofai ir kokius konkrečius iššūkius matote kiekvieną dieną Sirijoje? Tai būtų pirmas klausimas. Antras klausimas. E, raginama nustatyti humanitarnės pagalbos tiekimo koridorius Sirijoje. Kaip jūsų manimų būtų galima tokius ketinimus praktiškai įgyveninti, kokiu konkrečių parametrų ir kriterijų reiktų. Vyriausiasis įgaliotinis užsienio politikai ES kalbėjo apie ES raudonasis linijas santykiuose su e, Sirija. Mes e, ne, neskiriame paramos Sirijos atstatymui, vadovaujant Asadui. Ir e, ką jums reiškia tos ES nubrėžtos raudonosios e, linijos ir e, ar jūsų vertimo toks elgesys yra tinkamas. Tiek būtų kol kas klausimų iš mano pusės. Ačiū poniai Langen Zybin. Dar vieną klausimą užduosime arba porą ir po to atsakysime jos kartu, kad pas Byslė galėtų atsakyti ir apibendrinti diskusiją. Ana Fotiga dabar. E, Dėkuoju. E, vykdomasis direktoriau, labai ačiū, kad pasidalinote savo požiūriu su mumis, atvykote į Europos parlamentą. E, iš tikrųjų, padėkokite ir savo bendra darbėms. Mums didelį įspūdį daro pasaulinės e, maisto programos pasiekimai. Žinoma, mes e, e, žinome ir praeities istoriją, ir problemas, ir dabartinė jūsų veikla tikrai daro įspūdį. Aš norėčiau pratesti ankstesnį klausimą, atsižvelgiant į tai, kad veikia labai daug subjektų Sirijoje mūsų laikais. Kaip matote galimybės veiksmingai e, reaguoti į e, tokias krizės e, kaip kad Idlibe, kur tenka teikti daugybę dalykų, ne vien tik tai maistą, bet taip pat užtikrinti šildymą, Ten iš tikrųjų matome tikrą humanitarinę krizę, mm, badavimas, maisto trūkumas e, irgi e, kelia epidemijų kilimo grėsmę. Antra vertus, Afrikoje matome mm, didelį Kinijos įsitraukimą kaip jūs e, žiūrite į tas krizės, galvodami apie savo veiklą, e, tuo atveju, jeigu, jeigu e, regione sustiprėtų epidemija, atsižvelgiant, kad praktiškai nėra sveikatos apsaugos. Ir kaip jūs sprendžiate šias problemas? Ar turite specialių programų skirtų vaikams, kurie smarkiai e, badauja. E, esame girdėję apie situaciją Konge. E, ir žinome, kad vaikų atveju reikia galvoti apie kitokį maistą, ne vien tik tai apie įprastinius produktus. ponas Peters. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu labai padėkoti pirmiausia vykdančiam direktoriui už mm, jų puikiai atliekamą darbą. Turiu konkretų klausimą. Aš suprantu, kad šiuo metu e, Somalijoje, Etijopijoje ir Kenijoje kyla didelės problemos e, dėl dykumų skėrių antplūdžio. Mm, kiekvieną dieną e, tie spiečiai juda į priekį. E, taip pat susidurėme su klimato kaitos e, reiškiniais. Kaip galėtume užkirsti kelią tokioms didžiuliams katastrofams? Kiek supratau, daugiau kaip 50 milijonų žmonių dabar liko be maisto. Dėkui. Mm. Dėkoju paskutinis raundas, be 50 turėtume baigti. Pirmiausia, dėl Sirijos. Situacija dinamiškai ir vystosi mums bekalbant. Sirijoje remiame apie 4,5 4,8 milijonus žmonių. 18 metais mums dėl savo veiklos pavyko pagrindinių produktų kainas sumažinti Deja, dėl e, konflikto, e, kuris vėl e, paštrėjo, produktų kainos vėl kyla. Prie, prieiga prie kitų regionų šalyje pagerėjo, bet Idlibo srityje matome krizę ir situacija keičiasi ne dienomis, o valandomis. E, karinė operacija keičia padėtį valanda po valandos čia e, Sirijos Turkijos e, pasienio regioną matote. Taigi Sirijos pajėgos, paskui Turkijos pajėgos ir tokios, taip sakant, fronto linijos, kurias mes taip vadiname mes bandome savo maisto tiekimą užtikrinti, e, nepaisant to, e, kas kontroliuoja tą konkrečią teritoriją, ar tai būtų e, Rusijos paėgos, ar sirų, ar turkų. Ir praktiškai mums tenka paremti apie 650 tūkstančių žmonių Idlibe. 450 tūkstančių pastarojų metų išvaryti iš namų, bet per kelias paskutinės dienas e, iš viso iš Idlibo yra išvaryta 850-950 tūkstančių. E, taigi mums reikia galvoti, kaip atvežti produktus į Siriją. Anksčiau daugiausia iš jų atvykdavo iš Turkijos pusės. Ehm, mums čia kalbant ehm, deramės, ehm, darom viską, ką galime, planuoju pats ten nuvykti. Henk Lukak kaip tik ten dabar yra nuvykęs, tai situacija dabar yra ekstremali, tame tarpe ir dėl klimato, dabar šaltasis sezonas žmonėms tenka gyventi palapinėse, žmonėms tenka tiesiog e, perjudinėti, judėti iš vienos vietos į kitą, tai situacija tikrai ten labai bloga. Galėčiau dar kalbėti ir kalbėti apie Siriją. E, aplinkinėse e, šalyse, Jordanijoje, Libane, Turkijoje stengiamės paremti 6,5 milijono žmonių. Dabar e, koronos e, virusas. E, tai kai kalbam apie ebolos ar koronos viruso protrukius, kai tai susidurėme, pavyzdžiui, Afrikoje, turime tam tikrą stabdymo mechanizmą turime tas tokį stabdymo mechanizmą, kuris minimizuoja žmonių kiekį tuose zonose ir e, bandome jiems teikti visą paramą ir e, mažiname riziką, kad e, lyga išplis. Taigi, badas ar nepakankama mytyba iš tikrųjų yra didžiulė problema. Dirbame draugės su UNICEF, bendradarbiavimas puikus. E, puikiai bendradarbiauju su e, UNICEF e, generalinę sekretorę. E, Europos įmonės, tokias kaip DSM, e, pavyzdžiui, yra įsitraukusios į tą darbą ir vietoj to, kad pirktume produktus, kurie tinka vaikų mytybai, mes dabar kreipiamės į Europos įmonės, kad jos ateitų į tą šalį ir investuotų ten. Uh, E, kad galima būtų surasti subrangovus, kokius 500-600 tūkstančių smulkių ūkininkų, kurie gamintų e, tuos specialius produktus, kurie reikalingi vaikų mytybai. Ir beje, e, dabar perkame iš pačios Afrikos prekių, kurių vertė apie 1,6 milijardai. Tuo būdu stimuliuodami vietos ekonomiką ir kurdami naujas sistemas. Skiriai. E, gal nematėte, bet aš Twitter'yje prieš keletą dienų parašiau. E, arba duokite FAO 6,7 milijonus 67 milijonus e, FAO arba duokite mums 1,2 milijardo. FAO žinoma pirmauja kovoje su skėriais, bet mes e, turime pajėgumus, pasiremdami savo ištekliais, e, savo lėktuvais, lėktuvais, sunkvežimiais ir taip toliau turime galimybės atvežti maistą, kūrą ir taip toliau. Dirbame su Kenija, Uganda. Nežinau, ar skaitėte šį rytą, bet e, dabar skeriai jau pasiekė pietų Sudaną ir kitas e, vietovės, kurios nukentėjo nuo konfliktų, nuo potvinių ir taip toliau. Ir dabar dar priedo atsirado ir skeriai koronos virusas. E, vienas e, faktas užfiksuotas Afrikoje, kaire. E, Afrikoje yra daug kiniečių darbuotojų ir aš įsivaizduoju, kad tas Įsivaizduoju, kad labai sunku pasakyti, kad tas gripas kabutėse kol kas dar nepasiekė Afrikos Nežinau, kaip bus, bet jeigu tai pasieks pandemijos lygį, mes aktyvuosime e, savo mechanizmus. E, daug žmonių e, užmiršo ir keulių marą, ir kitus marus, kurie yra daug žmonių nužudę kitose pasaulio vietovėse. Daug dalykų vyksta - potviniai, skeriai, sausros ir taip toliau. Ir e, požeminiai drebėjimai, žemės drebėjimai ir taip toliau. E, taigi mūsų motinėlė žemė atrodo e, šiek tiek supykusi šiuo metu yra 2020 bus nelengvi. Bet jeigu galvosime strategiškai, tai tada galime užtikrinti stabilumą, kur tų visų reiškinių įtaka pasaulyje yra didžiausia. Todėl mes kalbame su Vokietijos, kitų ES šalių vadovais, sakydami, maisto aprūpinimo sauga yra esmingai svarbi užtikrinant stabilumą pasaulyje. Mes turime sprendimų, e, kurie gali leisti suvaldyti migracija, kur kyla iš būtinybės. Visai suprantama, kodėl tai vyksta. E, tėvai stengiasi, kad jų vaikai išgyventų, bet koronas virusas, keriai ir taip toliau e, verčiamas dirbti dar e, rimčiau. Ir tai, ką mes matome kol kas, yra galbūt tik aisbergo viršūnė Pone pirmininkė, noriu padėkoti Jums už Jūsų paramą. Aš iš pradžių jau e, sakiau, e, kad e, kviečiu draugė su mumis nuvykti į vietas, nuvykti į Pietų Sudaną, kitur ir pamatysite, kaip mes dirbame, kaip mes išleidžiame kiekvieną mums skirtą dolerį. Na ir ko gero didžiausias mano prašymas Jums štai koksai daugia šalme kontekste padirbėjęs e, labiausiai susirūpinęs esu dėl to, kad ES, valstybės narės, JAV ir kitos tarptautinės donorės e, nėra pakankamai strategiškai e, apsijungusios. Aš matau, kad Vokietija kažką nuveikė vienoje vietoje, JAV kitoj, dar kita šalis dar trečioj. Tai nėra geriausias sprendimas. Mums reikia strateginio visapimančio planavimo. Ypatingai e, programuose, kurios skirtos Afrikai. Tik taip užtikrinsime kiekvieno dolerio vertę e, Kai kas sako, mes e, galime pastatyti kažkur kelių ir mokyklų ir todėl iškyla klausimas, kodėl dar pinigų turėtume siūsti maistui Čade ar Nigeriją. Taigi, e, dirbkime visi draugė, ES, komisija, valstybės narys yra mūsų e, sąjungininkai, reaguojant į poreikius visame pasaulyje. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, buvo tikrai įdomu. Ir turėtume įvertinti vieną konkretų dalyką, kai vykstame į Sudaną arba į Libaną. Susitarę su koordinatoriais turėtume taip pat e, ten susisiekti su pasaulio maisto programos atstovais. Ačiū Jums už Jūsų e, pasisakymą, ačiū už tai, kad atvykote pas mus David Beasley ir linkime Jums gražios dienos Briuselėje.